paskelbtas šios sesijos protokole. Jeigu niekas neprieštaraus iki protokolo patvirtinimo, šios nominacijos bus patvirtintos. Dėl teisės akto pasirašymo noriu informuoti Jūs, kad mūsų pirmininkas ir tarybos pirmininkas trečiadienį pasirašys tris e, teisės aktus patvirtintus e, įprastinės teisėkuros procedūros metu pagal 74 taisyklę teisės aktų pavadinimai bus paskelbti protokole. Toliau šios dienos darbo atvarkė.